iš EPP e, frakcijos ir socialistų bei demokratų grupės prašymą dėl paskirimų į komitetus ir delegacijas. Jie bus įtraukti į protokolą šio posėdžio. Jeigu iki protokolo paskelbimo nebus prieštaravimų, tai tai bus ir patvirtinta. Rytoj 11 kovo tęsime posėdį nuo 9.